vieno asmens teisę į religijos laisvę Pakistane ir visur kitur. Ačiū uždėmesi. Thank you, Dėkojame komisijos nariui. Diskusija dėl Pakistano baigta. Gavome septynis pasiūlymus patvirtinti rezoliucijas. Balsuojama bus po diskusijų kitais dviem klausimais. Na, o kitas klausimas yra Brazilija. Cezarė Batisti ekstradicija. Turime šešis autorius pateikusius rezoliucijas. Pirmiausia žodis poniai Bisoto. Prašom. Tartotinėje teisėje politinis pabėgėlis, kuris bijo persikėjimo dėl politinių priežasčių, rasinių priežasčių ar kitokių, ir esantis už savo šalies ribų netitinka Cezarė Batistės atvejo. Jis nėra politinis pabėgėlis, nepaisant apsaugos, kurią jam suteikė Prancūzija, jis atliko, nu, e, įvykdė keturis, keturis žmogžudystės. Na, o Brazilijos nutarimas neišduoti Batisti ir suteikti jam prieglopsti, na, susikerta su Italijos aukų šeimų noru, kad jis būtų nubaustas. Europa turi pasinaudoti visomis diplomatinėmis priemonėmis, kad padėtų Italijai teisti Batistį, net jei tai reikštų, kad reikėtų stabdyti bendradavimo susitarimą su Brazilyje. Ačiū toliau, pane Jetenmakė riippumattomuuden ja sen pää... Pone pirmininkė, teismų nepriklausomumas ir teisingumo gerbimas tai yra demokratijos sudedamosios dalis. Kiekvienas nusipelno sąžiningo teismo proceso nusipelno to, kad būtų teisiamas nepriklausomo teismo, kurio sprendimas yra e, gerbiamas. Dabar Brazilijos teismas priėmė sprendimą, kad ponas Batisti būtų išduotas Italijai. Italijoje, kaip ir visose demokratinėse šalise, e, teismai priema sprendimus. Iki šiol nebuvo pateikta apeliacija, taigi reiškia, kad Italijos teismo sprendimas yra gerbiamas. Todėl Brazilijos atitinkamos institucijos turi veikti taip, kad būtų įgyvendinama teisė. Todėl ponas Batisti turi būti e, atiduotas Italijai. Mano frakcija norėtų, kad padary, būtų padaryta viskas, kad laimėtų teisinės valstybės principai. Senior. Ačiū. Toliau panas Romeva Rueda. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, galiu prisipažinti, kad jaučiuosi šiek tiek nejaukiai kalbėdamas šią temą, nes e, tai yra labai svarbi tema, tačiau ji e, susijusi su dvišaliais Italijos ir Brazilijos, Brazilijos sa, santykiais. Ir manau, kad būtų tikrai daug galimybių išspręsti šį klausimą dvišalių pagrindų. Aš nežinau, ar reikia šią temą kalbėti Europos parlamente. Mes kalbame apie žmogaus teisų pažeidimus. Ir norėčiau išreikšti savo solidarumą e, solidaru, e, ta, ta, terorizmo aukoms, tačiau reiktų pamastyti, kaip atsitinka tokie dalykai, kad tokios temos dvišaliai klausimai staiga yra įtraukiami ketvirtadienio popietės darbo tvarkę, kai kitose šalise, e, e, kaip pavyzdžiui Italijoje, yra e, vykdomas teismo sprendimas mūsų frakcija nusprendė susilaikyti balsuojant dėl rezoliucijos, ne dėl to, kad mes būtume prieš ją ir prieš šį klausimą, dėl to, bet dėl to, kad manome, kad šis klausimas varstomas nelaiku ir ne vietoje. Dėkuoju toliau, pane Angelilį. Con questa risoluzione ci appelliamo alle istituzioni. Teikdami šį pasiūlymą priimti rezoliuciją, rakiname es institucijas uh, joms atliekant savo diplomatinės funkcijas, taip pat vaidinti vaidmenį užtikrinant e, teisingumo įvykdymą ir siekiant teisėtumo. Ir šiandien Europos parlamentas ragina pagrindinių teisių hartiją įgyvendinti, kad ji nebūtų vien tik tai e, nuostatomis popieriuje, kad e, žmonės gyventis Europos Sąjungos erdvėje suvoktų, kad jie turi uh, jiems numatytas teisės. Vakar Batisti šeim, nužu, nužudytų š, žmonių šeimos nariai lankėsi čia. Jis juos nužudė be jokios priežasties, matant šeimos, kitiems šeimos nariams ir vaikams. E, mes turime siekti, kad teisingumas triumfuotų. Manau, kad kolegos dabar vien tylos mintė turėtų pagerbti uh, e, auką aukų šeimos narių, au, aukų atminimą. Pona Sosoli. Ačiū pirmininkė. Šiandien parlamente prisimename tai, kad Europos parlamentas ir demokratinės institucijos turi ginti žmonės nuo terorizmo. Mes prisimename terorizmo aukas, mes Europoje norime teisingumo ir Toje rezoliucijoje, dėl kurios balsuosime, primename, kad Brazilijos ir ES santykiai yra grindžiami abipusiu, abipusiu pripažinimu, taip pat pagrindinių teisių ir užtikrinimu ir įstatymo viršenybę. Žinoma, tai, kal, su Brazilija musėje draugiški santyki. Noriu Jums priminti, kad Šezarė Batisti buvo nuteistas už, dėl, už keturias žmogžudystės Italijoje. Nežiūrint tai, kad jis slapstėsi, jam pavyko užsitikrinti e, teisinės garantijas kitoje šalyje. Italijoje buvo pas, jo bylą išnagrinėję visų lygių teismai ir jam buvo paskelbtas įkalinimas iki galvos. Čezarė Batisti pabėgo į Prancūzija ir Prancūzija 2004 sutiko Italijai jį išduoti, pripažindama jam paskatą nuosprendį. Česarė Batistė yra nusikaltėlis ir jo atžvilgių privalo būti įvykdytas teisingumas. Sunku suvokti, kodėl Brazilija pasielgė taip, kaip ji pasielgė. Brazilijos valdžia nesuteikė jam politinio pabėgėlio statuso tai vien, viena iš nuostatų, dėl kurios mes suspenduotume susitarimą dėl ekstradicijos tarp Italijos ir Brazilijos. Ir todėl aukų šeimų nariai negali suvokti Brazilijos primto sprendimo pagrindimo. Europa užtikrina teisės visiems. Yra ir aukų teisės. Teisė žinoti, kad tie, kas įvykdė žiūrų nusikaltimus, už tai privalo atsakyti. Ačiū, toliau ponas Černeckis. Pone pirmininkė, ponios ir ponai. Aš nesu italas, nei brazilas. Esu valstybės narės, ES valstybės narės pilietis ir nenoriu, kad ES būtų asimetriška. Norėčiau, tai yra, nenorėčiau, kad tos pačios teisės būtų suteiktos ir žudikui, ir nužudytųjų šeimoms. Tai nepriimtina, tai yra bendrų žmogiškųjų principų, europietiškų principų pažeidimas. Manau, kad šiuo atveju, kadangi nesu emocionaliai susijęs su šiuo klausimu, galėčiau galbūt pateikti objektyvų vaizdą. Galiu aiškiai pasakyti, kad trūksta pusiausviros ko nesupranta mūsų rinkėjai, mokesčių mokėtojai ir Brazilijos aukščiausiojo teismo sprendimas irgi nesuprantamas tiems, kurie yra paskaitę tą sprendimą. Labai ačiū. Toliau politinių frakcijų atstovai, pirmiausia, APP e ir ponas Mario Mauro. Ačiū pirminkė. Komisarė ponia Rueda. Vakar spaudos konferencijoje parlamente aukų šeimos pasiūlė labai orų būdą pažvelgti į visą reikalą. Kalbama ne apie vendetą, kalbama apie teisingumą. O kad tai įvyktų, Čezarė Batista turi būti išduotas. O kad įvyktų tai, tikimės, kad rezoliucijos projektas pasisakius parlamentui autoritetingai ir patikimai padės. Tai nėra vendita, tai yra teisingumo paieškos. Europa yra politinis projektas, į kurį mes įdėjome savo politinės vertybės ir idėjas, siekdami susidaroti su totalitarne ideologija, smurtu ir terorizmu. Norėdami užbaigti šį projektą, mes turime siekti tų idėjų paplitimo. Tai nėra vendeta, tai yra teisingumas. Ačiū. Toliau socialistų ir demokratų vardu panašusta. Signor Presidente, kolegi deputati. Pirmininkė, kolegos, komisarė. Pernelik dažnai institucijos kai kuriuose šalise atsisako įsigilinti į Italijos terorizmo e, fenomeną. Dažnai minima mūsų teismų sistema. Ir tikriausiai reikia daryti prielaidą, kad dėl to buvo atsisakyta išduoti Batisti. Batisti yra prieštaringa asmenybė. Čezarė kovojo savo laiku už ideologiją, dėl kurios jis virto nusikalteliu. Kitose valstybėse buvo susidariusios panašios situacijos, tačiau ne vienoje šalyje ne, nebuvo padaryta tai, kas buvo padaryta Italijoje. Italijoje terorizmo protrukių metu buvo pasilgta vieningai ir Mes norėtumėme, kad Batisti būtų išduotas Italijai aukų šeimų vardu, kaip teismų sistema atskleidė. Mes nenorime šantažuoti ar grazinti, ko baiminasi Brazilijos valdžia. Mes tiesiog norime, kad tas asmo būtų perduotas Italijai. Tai- Pone Figureido, ačiū pirmininkė. Šiandien kalbame apie tai, kas nėra klausimas svarstytinas skubos tvarka. Yra daugybė kitų temų, kuriomis galime teikti e, siūlymus Kolumbija, Honduras, Palestinos e, teritorijų, kurias okupavo Izraelis padėtis. Ir šiuo konkrečiu atveju mes turėtumėme išreikšti solidarumą, pavyzdžiui, Brazilijos, Rio de Janeiro regiono gyventojus, gyventojams, kurie, kurie neseniai nukentėjo nuo potvinio. Daugiau nei 700 žmonių žuvo, 3000 neteko pastogės, buvo padaryta bendrai didžiulė žala e, tai provincijai. Tačiau parlamentas nepriemė jokios pozicijos šiuo dėl šios situacijos ir nepareik, nepaprašė komisijos išreikšti solidarumo uh, Brazilijos prezidentui šiuo klausimu, ar pasiūlyti pagalbą. Taigi, mes pasveikinome e, ponę Jusef neseniai išrinktą Brazilijos prezidentę ir e, reiškėme apgailestavimą dėl tos e, nesenos tragedijos Brazilijoje aukų. O kalbant apie dabar svarstomą pasiūlymą priimti rezoliuciją, reikia pabrėžti būtinybę gerbti teisėtų teismo institucijų priimtus sprendimus Brazilijoje, nes jis ten yra įkalintas ir laukia Brazilijos teismų institucijų sprendimo be jokio parlamento e, spaudimo. Aš raginu jūs atsijimti tą rezoliuciją. Ponas Peronė kėlė mėlynąją kortelę. Ačiū pirmininkė. Norėčiau atsakyti kolegai, kuris sakė, kad yra daugybė, kolegai, kuris sakė, kad yra daugybė kitų skubos tvarkas varstytinų temų, lyginant su kitomis situacijomis, kad ir, kad ir apie ką kalbėtumėme. Tai yra klausimas svarstytinas skubos tvarka, nes mes kalbame apie su juo susijęs, susijusi valstybė yra už ES ribų, o kita susijusi valstybė yra ES narė. Mes taip pat čia kalbame apie žmonės, kurie buvo nužudyti ir sužaloti, ir tai yra ES piliečiai. Figureido, would you, would you like... Pone Figurai, dar norėtumėte atsakyti į tai. Ačiū. Tai, ką aš pasakiau ir pakartosiu dar kartą. Tai nėra skubos tvarkas varstytinas klausimas. Mes žinome, kad teisę, tos teisminės institucijos Brazilijoje svarsto šį atvejį. Italijos pilietis yra įkalintas Brazilijoje. Ir mes, aš sakau, kad parlamentas neturėtų daryti jokio spaudimo, nes vykdamas bešališkas nagrinėjimo procesas Brazilijoje, mes turėtume palaukti, koks sprendimas galiausiai bus priimtas. O tuo tarpu, kalbant apie skubos tvarką, kas varsytinius klausimus, yra daugybė kitų klausimų. Brazilijoje, pavyzdžiui, galėtumėme išreikšti solidarumą e, potvinių aukoms ir 700 žuvusių dėl tų potvinių. Malinokus kortelės procedūra, ponia Angelili. Sì, una semplice domanda all'onorevole. Norėčiau užduoti labai paprastą klausimą, poniai Figeredo. Praėjo 30 metų nuo to, kai buvo nužudyti minėti asmenys Italijoje. Ar tų 30 metų nepakanka to, kad e, būtų klausimas nagrinėjimas skubos tvarka, juk skubiai reikia vykdyti teisingumą. Pone Figeredo, prašau dar kartą. Mes sakėme ir dar kartą galime pakartoti, ponė pirmininkė. Čia mes kalbame apie tai kokiu būdu mes kalbėsime apie šį klausimą. E, šį klausimą nagrinėjame tokiu e, laiku, kuomet yra kitų žymiai skubesnių klausimų. E, aišku, reikėjo galbūt anksčiau šį klausimą nagrinėti ir galima jį nagrinėti visai kitų laikų. Tačiau tai nėra ypatingos skubos klausimas. Ypatinga skuba būtų e, solidarumas su 700 e, potvinių aukų Brazilijoje. Dėkoju. Viskas aišku, galime suteikti žodį kitam kalbėtojui ponai Provedai. Dėkoju, ponė pirmininkė, Čezarė Batisti nėra kažkoks romantinis herojus, jį, kur, kokiu jį kai kurie laiko, tai yra baisus žudikas, žiaurus žudikas. Jis nužudė keturis žmonės, už tai buvo nuteistas jis e, pasinaudojo, neteisėtai pasinaudojo Mitterano doktrina, gavo politinį prieglopstį, jį palaiko prancūzijos kairieji, netgi kai kurie intelektualai. Jis pabėgo į Braziliją. Prezidento Lulos sprendimas yra neteisingas, galbūt dėl politinių priežasčių. Ir vienintelis dalykas, į ką reiktų atkreipti dėmesį, tai yra į aukų ir jų šeimų kančias. E, parlamentas turėtų apeliuoti e, Brazilijos institucijas, kad jos laikytųsi e, teisingumo Mes nenorime kažkokių ideologinių principų, mes tiesiog e, norime kad būtų galima vykdyti teisingumą. Ir nereikia pamiršti, kad yra dar etinės vertybės, moralinis žalos atlyginimas, o tai, tai viršyje bausmės ribas. Ir tai yra kiekvienos visuomenės teisė. Dėkoju, toliau yra ponas Jekolino. Pirmininkė komisarė, praei 31 metai, nežiūrint tai, tų barbariškai Batisti ir jo gaujos narių vykdytos žmogžudystės nepamirštos. Strasbūrė įvyko spados konferencija ir ji tai įrodo. Ponas Mastela, kuris buvo Italijos vyriausybės teisingumo ministras tuo metu, uh, darė pastang, jo pastangas, kad Batisti byloje triumfuotų teisingumas. Šiandien draugė su aukų šeimomis, Italijos žmonės ir visa šalis laukia, tikisi iš Europos parlamento, kad savo rezoliucijoje jis paprašys kitos valstybės, kuri yra ES draugė ir Italijos draugė, kad nedelsiant išduotų Česarę Batisti, kuris yra nusikaltelis ir kuris buvo nuteistas, kurio nusikaltimai buvo įrodyti daugelį nuosprendžių. Tai yra skausminga tragedija, kuri tęsiasi per nelik ilgai. Ačiū dabar spontaniški pasisakymai. Kolegos, mano sąraše yra apie 20 pavardžių. Ar jūs keliate mėlynąją kortelę? Mėlynosios kortelės procedūra? klausimas ankstesniam kalbėtojui. Ar jūs keliate mėlynąją kortelę? Norite užduoti klausimą anksčiau kalbėjusiam nariui? Okay. Okay. So, colleagues, again, we have a problem. I... Kolegos, iškilo problema. Yra apie 20 pavardžių. Šį kartą suteiksiu galimybę pasisakyti tik tiems, kurie nepasisakė kita tema. Tai yra dėl Pakistano. Taigi šešiems ar septyniems suteiksiu žodį. Visų pirma, žodį suteikiu ponui Fidanzai. Grazie, prezidente. Di suo. Ačiū, pirmininkė. Batista buvo smulkus nusikaltelis. Jis mane, kad jis dalyvauja politikoje. Jo aukų giminės nenori vendetos, nori teisingumo. Ne tam, kad būtų jis pasodintas į kareimą, bet pagal mūsų įstatymus reikia, kad teisingumas įsigaliotų. Na, o Kavaliną, kuris e, e, iš tikrųjų paviliojo į savo pusę Batistį dar kalėjime, yra tikrasis nusikaltėlis taip pat. Jis, e, na, Batistį yra pabėgęs, jis yra saugomas tarptautiniu mastu tarsi būtų romantinis revoliucionierius, o ne įprastas nusikaltėlis. Dėl to Batisti išdavimas Italijai nieko bendro neturi su politiniu persekiojimu, kaip teigia kai kurie intelektualai, bet teisėtas reikalavimas iš ES įsteigusios, įsteigusios šalies laikytis įstatymų. Aš prieštarauju jūsų sprendimui suteikti žodį tik tiems, kurie nekalbėjo Pakistano klausimų. Čia diskusija visai kita. Čia kol kas kalbėjo tik uh, italo uh, italų mylėtojai ir panašiai, bet galbūt ir kiti gali turėti progą pasisakyti. Taigi, aš suprantu, ką jūs sakote. Aš galiu skirti laiko tik tai dviems žmonėms. Jeigu būtumėte mano vietoje, ką jūs darytumėte? Aš noriu sąžiningai duoti, duoti daug, daugiau žmonių pasisakyti galimybę. Tiems, kurie neturėjo galimybės pirmiau visų politinių frakcijų atstovams. Aišku, suprantu, kad situacija tokia, kad daugia kalba, daugiausiai Italijos atstovai. Na, o dabar suteiksiu žodį daugiausia ne Italijos atstovams. Dabar ponia Korhola. Ačiū, pirmininkė. Aš puikiai suprantu kai kurių kolegų susierzinimą. kai jie kalba apie šio teksto skubumą, kai prezidentas Lula nusprendė neišduoti Batisti Berauskonis, nusprendė atšaukti ambasadorių iš Brazilijos. Esu įstikinusi, kad ši diskusija yra dalis šios kovos. Ponas Batisti išvengė teisingumo 30 metų, kitaip jis jau sėdėtų kalėjime su nuosprendžių iki gyvos galvos. Mes tikime, kad žmogaus teisės ir įstatymų viršinybė yra, turi būti uh, gerbiami. Toliau pane Kretų. Microphone, please e, consider că respectarea independenței justiției e norma fundamentală. Manau, kad teisingumo nepriklausomumas yra vienas iš principų, kuria, kurių laikosi ir Brazilija, ir Europos Sąjunga. Aš esu įsitikinusi, kad dviejų šalių puikus santykius, puikius santykius galėtų papildyti bendarbiavimas teisingumo srityje ir Česarė Batisti, kuris buvo nuteistas kelnimu iki gyvos galvos dėl keturių nužudimų, galiausiai gautų tai, ko nusipelnė. Italija ir Brazilija yra pasirašusios dvišalę e, ekstradicijos sutartį. Turėtume paraginti Braziliją laikytis to susitarimo, kadangi e, ši byla yra labai politizuota, mes turėtume apie tai kalbėti su naujaja Brazilijos e, prezidente. Pone Vergijat kolegos, mane šiek tiek stebina tai, kiek dabar yra parlamento narių salėje ketvirtadienį po pietų. Aš dažnai dalyvauju posėdžiuose ketvirtadienį po pietų ir toks netikėtas susidomėjimas žmogaus teisų klausimų šiandien man yra surprizas. Norėčiau taip pat pastebėti, kad daugiausia salėje yra Italijos e, narių ir kad jie paprastai netaip smarkiai domisi žmogaus teisų klausimais. Uh, Jūs gal, gal norite atsakyti, pasakyti, tai mikrofoną, tai yra asmeniška, aš tada jums atsakysiu. Jūs esate italas, aš esu prancūzė, aš jūs gerbiu, bet, ir, bet kas esantis čia padarytų išvadą, kad daugiausia salėje yra Italijos deputatų. Tai yra neįprasta, aš esu čia kiekvieną plenarinės sesijos ketvirtadienį popietinėme posėdyje. Tuomet leiskite man pasisakyti ramiai. Aš paprastai nepertraukinėjau kolegų ir aš norėčiau, kad ir manęs nepertraukinėtų. Prašau, kalbėkite. Aš taip pat noriu pasakyti, kad papras, kad uh, Italijos atstovai pirmieji reikalauja, kad laikytumėmės darbo tvarkos taisyklių ir demokratiškų principų. Ir būtent to, taip turi vykti diskusijos Europos parlamente. Nesvarbu, ar Cesarė Batistė kaltas ar nekaltas, aš kreipiuosi į Jūs. Žinau, kad tai yra sudėtingas e, laikotarpis italams. Aš žinau, kad, tai susi, susiję, kad, kad Buvo daug aukų, bet visi nusikaltusieji, kurie įvykdė išpolius, ne visi buvo teisti Italijoje, ne visi kalti buvo teisti Italijoje. Ar jūs galite man leisti kalbėti ir nepertraukinėti manęs? Tai nėra nacionalinis parlamentas, čia Europos parlamentas. Pirmininkas, aš duodu Jums dar dešimtį sekundžių užbaigti savo pasakymą, nes Jūs viršėjote pasisakymui skirtą laiką. Su visais pertraukiais, aišku. Aš manau, kad kvartadieniais po pietų mes neturėt, mes svarstame ne apie Brazilijos ir Italijos santykius, bet apie teisingumo užtikrinimą. Bet manau, kad Brazilijos aukščiausiasis teismas turės dar paskelbti savo sprendimą. Brazilijos e, teismas dar nepasižiavo, dar nesvarstė tos bylos. Pirmininkas, atsiprašau, turiu jūs nutraukti. Turite tik vieną minutę. Taip, jūs pertraukinėjote, bet jūs kalbate jau tris minutės, aš apgalėstauju. Mėlyną kortelę pakėlė ponia Angelilė. Aš negaliu išbaigti savo sakinio, sako kalbėtoja. Taip, iš tikrųjų buvo, jūs, jūsų pasisakymas buvo pertraukinėjimas, bet jums buvo sutikta pakankamai laiko. Pone Angelilė kelia mėlynę kotelę, ar jūs sutinkate atsakyti? Pone Vergiat. Monsieur le Président, de respecter mes collègues. Pone pirmininkai, aš gerbiu kolegas, aš esu pasirengusi atsakyti klausimą, bet aš norėčiau, kad tokia pat tolerancija ir pagarba būtų parodyta ir mano asmeniui. Pone Angelilį. Allora, se lei, eh, onorevole Vergia, rispetta i colleghi, non dovrebbe assolutamente. Pone Vergia, jeigu jūs gerbėte kolegas, tai tuomet jūs negalėtumėte sauliaisti sakyti, kad kolegos iš Italijos nesidomi žmogaus teisėmis. Aš čia dirbu 16 metų jau šiame parlamente ir jūs galėtumėte pasižiūrėti, ko, kokius darbus aš čia vykdžiau ir todėl aš nenorėčiau klausyti jūsų pamokymo apie žmogaus teises. Madam Angelili, that, that was a statement. Pone Angelėlį, tai buvo teiginys, pareiškimas. Merlina kortelė reiškia, jūs norite užduoti klausimą. Savo kolegų vardu norime paklausti, ar ponia Veržyje gėdijasi savo žodžių ar ne. Dėl tų keturių žmonių. Ar žinote, kas jie tokie buvo? Jie buvo paprasčiausi žmonės. Vienas buvo mėsininkas, kitas apsaugininkas, trečias krautuvininkas. Vakar tų žmonių vaikai sakė, kad kiekvieną savo gyvenimo dieną jie prisimena savo tėvus, e, visus pasirausius krauju. Ar norite kvestionuoti tai? Pane Veržė. Pirmininkė, tai nėra klausimas, tai yra asmeninė kritika. Ne, aš nieko nesigėdiju. Aš sakiau, kad, sakiau, kad tas laikotarpis Italijai buvo sudėtingas ir skausmingas. Žinau, kiek aukų Italijoje buvo. Aš esu domėjusis asmeniškai tuo laikotarpiu ir aš visiškai nesigėdiju. Aš nekritikuoju aukų ir to nekvestionuoju. Aš sakau, kad Italijos kolegos e, naudojasi ketvirtadienio popietę, kuri skirta žmogaus teisėms, paversti diskusiją apie dvišalį klausimą su Brazilija. Ir aš sakiau ir sakau komisarui, kad ne ES reikalas kištis į Italijos ir Brazilijos santykius. Ši sesija turi būti skirta žmogaus teisėms. Aš daugiau mėlynų e, kortelių nepriimsiu, jau girdėjome visus argumentus, periname prie kito pasisakymo. Dėl posėdžio tvarkos, ponia Mauro. Pirmininkė, noriu pacituoti taisyklės dėl to, kaip sudaroma darbo atvarkė. Noriu priminti jums kad šį klausimą į darbo atvarkę įtraukė pirmininkų sueiga ir tai buvo patvirtinta plenarnėje sesijoje pirmadienį. Ir jis įtrauktas į darbo atvarkę ne dėl to, kad to nori Italijos nariai. Tai buvo oficialus aktas, kuriam pritarė pirmininkų sueiga ir po to visas parlamentas. Taip, tai buvo ir paskutinis pasisakymas ponas Rosi. Ačiū, pirmininkė. ES ypatingai svarbu užtikrinti susitarimų tarp Italijos ir Brazilijos laikymasi ir užtikrinti, kad būtų bendradavama ekstradicijos atveju. Brazilijos aukščiausias teismas pritarė ekstradicijos nuosprendžiui, nes jis buvo nuteistas iki gyvos galvos už akių jau dėl kitų nusikaltimų. Tačiau neįtikėtina tai, kad Brazilijos prezidentas nusprendė neišduoti nusikaltelio Italijai. Na, o grupė Brazilijos kairiųjų nuvyko į kalėjimą susitikti su Batista ir kartu nusifotografavo besidžiaugdami tuo sprendimu. ES turi puikius santykius su Brazilija, bet mes turime įsikišti, kad būtų e, laikomasi teisėtumo ir pagarbos aukų šeimoms. Vakar tų aukų šeimos sustiko su Europos parlamentarais Strasbūre. Ir daug kas nepriklausomai nuo politinių pažiūrų pritarė tokiems požiūrėms. Ačiū. Toliau komisijai žodis išklausyti komisijos nuomonę šiuo atveju. You, uh, uh, Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami nariai. Komisija puikiai žino apie neseniai kadenciją baigusio Brazilijos prezidento sprendimą atsisakyti išduoti Italijos pilietį Batisti, Česarė Batisti, kuris in absentija buvo e, nuteistas įkalinimu iki gyvos galvos Italijos teisme. Aš atsižvelgiu, pasižymėjau jūsų požiūrį ir nuomonę šiuo atveju ir aš pritariu jūsų išreikštą tai užuojautai aukų šeimoms. Tačiau komisija mano, kad mūsų dalyvavimas e, šioje byloje nėra pagristas. ES nėra sudariusi ekstradicijos sutarties su Brazilyje. Net jeigu ir tokia sutartis egzistuotų, komisija neturėtų jokios galimybės kištis į individualius ekstradicijos atvejus. Sprendimai dėl ekstradicijos tarp ES ES valstybėms narėms yra su, tokios susitarimai sudaromi tarp e, ES narių ir trečiųjų valstybių, ir tai yra dvišaliai santykiai. Bendradarbiaujame su Brazilija teisminio bendradarbiavimo srityje, o Italija sudarė dvišalę e, ekstradicijos sutartį 1989 metais. Brazilijos valdžia pasinaudojo jai suteikta teisę veikti savo nuožiūrą pagal Brazilijos įstatymus ir atsisakė išduoti minėtą asmenį. Norėčiau labai aiškiai pasakyti štai ką. Ekstradicijos atveju nebejoju, kad Italijos teisingumo sistema laikytųsi ir užtikrintų aukščiausius reikalavimus, kurie galioja Europos Sąjungoje. Ačiū. Baigiame Česarė Batisti ekstradicijos klausimo svarstymą patekti šeši siūlymai priimti rezoliucijas ir balsuosime dėl to, kai baigėme.